Turiu keletą pranešimų. Europos liaudės partijos frakcija prašo paskirti Elizabet Morečiati žmogaus moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto nare. Ar yra pastabų? Patvirtinta.